atėjo laikas Europos parlamentui ginti bendrijų metodą patiems savo rankomis. Pradėkime balsavimą. Gerai, kad debatai baigėsi. Noriu padėkoti visiems, noriu padėkoti ponui Šulsiui. Dabar balsuosime pagal supaprastintą balsavimo procedūrą. Ponos Matero pranešimas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas. Vardinis balsavimas. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigiamas. Priimta. Sveikinimai poniai Materai. E, pono Proveros pranešimas dėl migracijos rautų, kuriuos lemia nestabilumas, ES užsienio reikalų politikos apreiptis ir vaidmuo. Balsuojame, kas už, kas prieš. Susilaikę, priimta. Ačiū ponui Proverai. Pereisime prie ponios Jeglę pranešimo dėl moterų vaidmens žemės ūkiai ir kaimo vietovėse, kas už kas prieš susilaikė, priimta. Sveikiname ponę Jėglę. Pereisime prie pono Marinesko dėl ES lėšų panaudojimo brandolinių elektrinių eksploatavimų nutraukti naujose valstybėse narėse, kas už, kas prieš, susilaikę. Priimta, sveikiname poną Marinesku. Per, grįžtame prie ponios Matera, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas Čekijos Respublika. Turime vieną pakeitimą. Balsuokime dėl jo, kas už. Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime dėl pirmojo pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dėl rezoliucijos projekto su pakeitimais vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Pone Matera, sveikinimai Jums. O dabar periname prie Laichtfrido pranešimo dviejų panaudojimo objektai ir technologijos. 36. 36 pakeitimas tarptautinio. Kas už prieš priimta. Pereisime prie aštuntojo pakeitimo. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime elektroninis balsavimas dėl aštunto pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dvyliktasis pakeitimas balsuosime dalimis. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Antroji dalis 12 pakeitimo balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 13 pakeitimas. 3 dalis. Pirma dalis kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. Dėl antrojo 13, e, antrosios dalies 13 pakeitimo balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Trečioji dalis, kas už. Prieš susilaikę. Priimta. 21 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikę. Pasitikrinkime. 21 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Tikrinti baigiame. Priimta. 38 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Pasitikrinsime. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 44 pakeitimas, kas už prieš susilaikę. Manau, kad buvo atmesta, tačiau pasitikrinkime dėl 44 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Priimta. 23 pakeitimas, kas už prieš susilaikę Pasitikrinkime. 23 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 48. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Pasitikrinsime dėl 48 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Priimta. Atleiskit. 33 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime dėl 33. Prarandu pasitikėjimą. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 49 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. Pasitikrinsime. Taip, dėl 49 pakeitimo balsuojame. Balsavimas baigiamas. Priimta. Atleiskit vėlgi. 42 pakeitimas, kas už prieš susilaikę. Pasitikrinkim. Manau, kad buvo atmestas, tačiau pasitikrinkime. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 50 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pasitikrinsime. Gerai. Penkiasdešimtasis pakeitimas. Tikrinti baigiame. Priimta. 46 pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. 46 pakeitimas. Geriau jau būti tikrais neatsiprašinėti. Tikrinti baigiame. Atmestas. 51 kas už, prieš. Tikrai nelabai aišku. Pasitikrinkime dėl 51. Tikrinti baigiame. Priimta. 47. Kas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl 47. Balsavimas baigiamas. Atmestam komisijos pasiūlymas su pakeitimais, kas už, prieš, susilaikę, priimta. O dabar žodį suteikiu ponui Leichtfriedui dėl darbo tvarkos. Ačiū labai, ponia pirmininkė, gerbiamas kolegės ir kolegos. Balsavimo rezultatai gali būti diskutuotini, tačiau mes labai priartėjame prie tarybos pozicijos ir aš pasitaręs su pranešėjais noriu paprašyti e, galutinį balsavimą nukelti į vėlesnį laikotarpį, nes panašu, kad mes labai netoli susitarimo su taryba. Ar komisija nori tarti keletą žodžių? Ne, komisija bendrauja telefonu. Kadangi komisija nuomonės neteikia, kas už tai, kad balsavimą nukeltume į vėlesnį laikotarpį? Prieš susilaikę. Taip, balsavimą dėl pasiūlymo nukeliame. Ačiū ponui Leichtridui už puikų pranešimą. Dabar pono Žado pranešimas oficialiai remiami eksporto kreditai. Ditai 31 e, komiteto pakeitimas dėl visų kartų balsuojame, kas už prieš susilaikę priimta. Pone Šuls, jūs norėjote pasisakyti? Ne, ponas Šolcas, ne ponas Šulcas. Skirtumas yra. Pone pirmininkė, ačiū. Norėčiau paskelbti, kad e, GUE NGL frakcijos vardu noriu paprašyti vardinio balsavimo dėl dešimtojo pakeitimo dėl abiejų jo dalių. Gerai, perėsime prie dešimtojo pakeitimo. E, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime. Buvo atsimtas vardinio balsavimo prašymas, todėl pasitikrinkime dėl antros dalies. Priimta. 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, Atmesta, tačiau pasitikrinkime dėl 22 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar dėl viso komisijos pasiūlymo su pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Pone Žado, žodis jums. Monsieur le Président, euh, comme lors du vote précédent. Euh, Pirmininkė, kaip ir ankstesnio balsavimo metu, šešėliniai pranešėjai ir aš pats nusprendėme neteikti e, teisėkuros rezoliucijos e, šiai plenariniai sesijai, nes norime tęsti dėrybą su taryba, kad jie taip pat atsižvelgtų į šiandienos balsavimą. Ar komisija norėtų pasisakyti? Žodis jums. No, he doesn't want the floor. Ne, atrodo, nenori komisija pasisakyti. We now put to the vote Per, balsuosime dėl to, kas nori nukelti balsavimą dėl rezoliucijos, kas už prieš susilaikę. Taip, balsavimą dėl bendro teksto nukeliame. Sveikinimai ponui Žado. Paskutinis Pranešimas ponios Svensson dėl naujos ES kovos su smurtu prieš moteris politikos programos. Pirmiausia, pirmoji konstatuojamojo dalis, vartinis balsavimas. Balsavimą padedame. Balsavimas baigiamas. Priimta. Perėsime prie antrosios pastraipos. Ketvirto konsultuojamoji dalis, vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Persime prie antro, antros pastraipos dešimtos įtraukos, kas už, prieš, priimta. Antroji pastraipa vienuolikta įtrauka, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime Dėl antrosios pastraipos 11 įtraukos balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Antrosios pastraipos 12 įtrauka vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Antros pastraipos Keturioliktoji įtrauka dviemis dalimis vardinis balsavimas dėl pirmosios dalies pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Antroji dalis vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta antrosios pastraipos 19 įtrauka. Balsavimas baigiamas. Priimta. Pereiname prie septintosios pastraipos. Vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. priimta. 11 pastraipa, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 19 pastraipa dviemis dalimis, balsame dėl pirmos dalies, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, priimta. 20 pastraipa už, prieš, susilaikę, priimta. 25 pastraipa už, prieš, susilaikę, priimta. 26 vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 28 pastraipa vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 29. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Konstatuojamoji G dalis, J dalis, keturios ket, dalis dėl pirmos dalies už, prieš, susilaikę. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikę priimta. Trečioji dalis už prieš susilaikę priimta. Dėl antrosios dalies pasitikriname. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ketvirtoji dalis. Kas už? Prieš susilaikę, priimta. Pasitikrinkime dėl Dievo meilės. Pirmo, ketvirtoji dalis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar perėsime prie O nurodomosios dalies. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Balsavimas baigiamas, sveikiname ponas, ponę Svensson. Gerą apetito visiems.